Dear colleagues, dear ladies and Mėly kolegos, ponios ir ponai, prašau dėmesio. Tęsame plenarinę sesiją. Toliau kalbėsiu vengrų kalbą. Pirmasis darbo tarkės klausimas. Atsiprašau, truputį susipainiojau. Taigi yra Ben Benseno pranešimas. Efektyvaus energijos vartojimo veiksmų planas. Taigi, iš karto norėčiau suteikti žodį pranešėjai ponui Bensonui. Prašom, jums skiriamos keturios minutės. Ačiū, ponė pirmininkė. Europos Sąjunga yra nustačiusi tikslą sumažinti, e, pasiekti 20 procentų energetinio efektyvumo iki 20 metų. Gali pasirodyti labai sunku pasiekti tą tikslą. Mums gali pavykti pasiekti mažesnį tikslą apie 10 procentų. Tačiau yra aplinkosauginių, socialinių ir ekonominių argumentų e, skatinančių siekti didesnio efektyvumo. Reikia mažinti energijos, sunaudojamą energijos kiekį Tai duotų ekonominės, finansinės naudos. Namų ūkiai sutaupytų apie tūkstantį eurų per metus. Junktinės valstijos ir Kinija investuoja labai daug į šį sektorių, o mes atsiliekame. Kinija e, teikia žymės subsidijas, o Junktinėse valstijose yra pamatinės sąlygos e, gana geros. Europoje vaizdas šiek tiek kitoks, per mažai pabrėžiamas naujovės, mums reikia sutelkti dėmesį į konkrečias sritis ir pri, joms pritaikyti savo politiką. Norime palikti po savęs geresnį pasaulį, norime kurti darbo vietas ir skatinti konkurencingumą. Galime kurti naujas darbo vietas mažose ir vidutinėse įmonėse. Na, o trys svarbiausios veiksmų plano sritis yra nacionaliniai planai, statybos sektorius ir mažos ir vidutinės įmonės. Na, pirmiausia, nacionaliniai planai. Kol kas jie pasirodė nepakankamai veiksmingai, nors potencialas yra didžiulis. Reikia juos pagerinti. Komisija turi sustiprinti šios priemonės panaudojimą tam, Jeigu veiksmų planai nebus pakankamai ambicingi, tuomet komisija turėtų juos atmesti. Taip piliečiams pasiūlytume didesnį saugumą, taip pat turime užtikrinti valstybių narių nepriklausomumą. Jos pačios turi priimti sprendimus. Jeigu kalbėsime apie statybos pramonę, čia potencialas irgi yra didžiulis. Turime daugiau dėmesio skirti energijos taupimui, o kai kalbama apie produktų politiką, tai reikia nustatyti standartus, e, ženklinimo standartus taip pat, reikia skatinti naujoves, o statybos politika yra labai svarbi energijos politikos aspektu Čia galima energijos taupyti apie 40 procentų. Aš esu tvirtai įsitikinęs, kad šiose, šios rytis bus labai svarbios uh, e, ilgalaikę prasme konkurencingumui ir naujovėmis. Todėl mes rekomenduojame panaudoti finansinę priemonę, skatinti energijos taupimą. Šiaip modelių yra įvairių. Tai tam pasiekti ir turime apsispręsti, kokios formos tos finansinės priemonės galėtų būti. Labai svarbu pastangas sutelkti tose sritise, kurios yra svarbiausios Europos pramoniai. Ačiū. Toliau noriu steikti žodį komisijos nariui, ponui Otingeriui. Herr Präsident, meine verehrten Damen und Herren Abgeordneten, ich bin zunächst den Parlament. Gerbiamas pirmininkė, gerbiami parlamentarai. Aš e, lankiausi aplinkosaugos ir pramonės bei regioninių reikalų komitetuose ir labai dėkingas esu jiems už intensyves vykusias diskusijas apie pono Benseno pranešimą dėl efektyvaus energijos vartojimo veiksmų plano. Noriu padėkoti ir pranešėjai ir visiems parlamentarams, kurie labai sunkiai dirbo uh, ir kompetentingai dirbo ties šiuo dokumentu. Europos Sąjunga turi 20 procentų tikslą e, apimantį atsinaujančią energiją, energijos efektyvų vartojimą ir atsižvelgdami į tai, ką mes pasiekėme, ypač anglės dvideginio srityje, tai pažanga yra didelė. E, nors e, atsinaujančių energijos e, šaltinių srityje pažanga yra e, ženkli, bet efektyvaus energijos vartojimo srityje mes tarytume esame pradinėme etape. Tai reiškia, visos Europos institucijos turi susidoroti su rimta užduotimi krizės akivaizdoje. Atrodo, kad daugiau mums atrodo nerealu pasiekti 20 procentų tikslą ir daugelis e, remiasi kitais dabar skaičiais 8, 9, 10 procentų. Na, iš tiesų e, visi, kas nepriklauso mūsų ratui, nelabai kas supranta, ką reiškia efektyvus energijos vartojimas. Pasiklauskite kaimynų, šeimos narių. Jie visi girdėjo, ką reiškia taupyti energiją, bet kas yra efektyvus jos naudojimas. Tiesa ta, kad turėdami šį tikslą mes neturime aiškaus apibrėžimo, ko mes siekiame. Mes e, įvertinome, kiek suvartota energijos 2005 metais, e, 2007 metais įtraukėme į šį e, skaičių Rumuniją ir Bulgariją. Turime žinoti, koks yra mūsų atskaitos taškas. Tai yra vartojimas. Tada mes rėmėmės įvairiomis prognozėmis, e, kad energijos vartojimas didės ir atėmėme 20 procentų. Taigi, jeigu mes nesiektume efektyvaus vartojimo, tai ar bet kurioje šalyje, pavyzdžiui, Vokietijoje, e, didėtų e, energijos vartojimas vis turime daugiau automobilių, vis didesni namai, vis daugiau e, gaminama, e, vis didėja gamyba. Taigi energija vartojama vis daugiau. Tačiau kol kas neturime ataskaitos, kurioje būtų e, numatytos ateities perspektyvos. Ką reiškia tas 20 procentų? Kiek tai reiškia? Niekas negali pasakyti. Aš pats E, kvesionuoju tam tikras e, prognozes, kurios įvardintos skaičiais. Kai kurios ES valstybės narės pareiškia, kad e, jų vartojimo, energijos vartojimo poreikis vis didėja ir sako, kad nepaisant to visgi 2020 metais 20 procentų sumažinimo tikslą pasieks. Tai yra neįmanoma. Taigi mes turime E, konkrečiai nubrėžti ateities perspektyvas iki vasario mėnesio. Aš tikiuosi, kad e, valstybių vadovai labai, labai rimtai žiūrėsi šitą klausimą, taip kaip buvo iki krizės. Esmė ta, kad mes šiandieną mes įsipareigojame pasiekti tams tikslus, tačiau svarbu, kad tą patį padarytų ir pačios valstybės narės. Europos parlamentas irgi turi saistančius tikslus, o valstybės narės tai daro savanoriškai. Prieš du ar tris metus buvo priimtas sprendimas e, priimti saistančius e, skaičiais išreikštus tikslus visiems tačiau jų dar nesilaikome. Taigi, ką mes turime padaryti? Turime E, nustatyti, bus, kokios bus prognozijas iki 2020 metų, jeigu efektyviai nevartosime energijos ir iš to skaičiaus atimti 20 procentų. Klausimas, ką pirmiausia daryti? Pirmiausia, mes turime e, spręsti savivaldybių pastatų klausimus e, gyvenimo, darbo ir gamybos sąlygas. Tai yra, esami pastatai mums kyla, kelia didžiausią iššūkį. E, e, savivaldybių, regioninių e, visų kitų visuomeninių pastatų būklė turi būti pagerinta, kad pasiektume efektyvaus energijos vardojimo. Taip pat mes uh, turime turėti struktūrinę programą Europos lygmenių įvairiose valstybėse narėse. Mes matėme, kad vykdomos įvairios pastatų renovavimo programos. Uh, reiktų šias programas susijęti. Galbūt jau pats laikas mažiau e, leisti pinigų gatvių statyboms, galbūt reiktų kofinansuoti efektyvaus energijos vartojimo priemonės. Tai būtų mūsų pagrindiniai prioritetai per būsimą ES biudžetinį laikotarpį. Toliau, viešasis transportas. Aš jau sakiau, kad mes turime ir čia sutaupyti energijos. Kai kuriuose valstybėse narėse vienam tūkstančiui gyventojų tenka 550 automobilių, kitur 100, kitur tik 20. Taigi mes turime šiuos skaičius e, suvien, suvienodinti, harmonizuoti. Tačiau negalime tikėtis, kad Vokietija atsisakys automobilių ir e, tūkstančių gyventojų pasieks šimto automobilių skaičių. Taip nebus. Kitas sektorius yra e, energetikos sektorius. Esminis klausimas yra, kad visos šitos priemonės turi būti e, saistančios. Energetikos e, ministrų taryboje prieš kelias savaitės tai buvo aptariama. Energetikos ministrai labai įdėmiai sprendžia efektyvaus vartojimo uh, klausimą, tačiau kol kas nėra pasirengę priimti sąstančių tikslų. Norėčiau pridurti, kad jeigu mes um, paimtume Lenkijos pavyzdį, kuri netrukus pirmininkaus, minus 20 procentų arba prisotintos dabartinės valstybės narės - Vokietija, Italija, Austrija. Kaip mes galime uh, norėti, kad jos sumažintų e, savo CO2 e, minus 20 procentų, e, o Lenkija tuo atveju savo gyventojams leis toliau pirkti automobilius ir didinti jų skaičių. Norėčiau padėkoti pranešėjų už, jų, už jo pranešimą. Vasario ketvirtąją Europos vadovų taryba šį klausimą taip pat kels, siekiant rasti bendrą atskaitos tašką tarp vyriausybių. Tada mes parengsime apčiuopiamus pasiūlymus, išdėstysime būdus, kaip galima būtų geriau planuoti efektyvo energijos vartojimą. Tai pateiksime Europos parlamentui ir kitą pavasarį bei vasarą mes turėsime labai daug laiko tam aptarti, tarp jų ir saistančioms priemonėms. E, subsidiarumo atžvilgių geriausia būtų e, įdėkti dviejų etapų planą. Mes paraginsime valstybės narės parengti metinius nacionalinius e, efektyvaus energijos vartojimo planus su konkrečiais nustatytais metiniais tikslais. Tačiau mes daugiau negalime, negalėsime pasiekti 2020 e, tikslo, jeigu pamatysime, kad per ateinančius metus nebus padaryta geros didelės pažangos. Turėsime tada pergalvoti savo veiksmus. Ačiū. Most pedig e, a bizottságok nevében szólnak mindenek előtt Péter Líze. Ačiū, dabar norėčiau suteikti žodį įvairių komitetų pranešėjams. Pirmiausia, ponas Lyze iš Envi komitetą pusantros minutės. Ačiū pirmininkė. Komisijos nariai, ponios ir ponai. Pirmiausia, norėčiau nurodyti, kad aš esu pranešėjas, ne pirmininkas Envi komiteto. Ir norėčiau padėkoti ponui Benson už jo atliktą darbą ir už naudingą bendradarbiavimą. Jis nubrėžė strategiją energijos vartojimo efektyvumo, kuria siekiama sušvel, sušvelninti energijos trūkumo e, problemą ir sumažinti priklausomybę energijos info, importo. Mes e, turime nepriklausyti nuo, nuo Rusijos, nuo kitų e, šalių išteklių Ir Envi komitetas parengė nuomonę e, šiam pranešimui. Mes iškėlėme labai plataus užmojo e, tikslus. Ir jūs, e, komisijos nariai, jau minėjote kai kurios suklausimų. Mes ragintume komisiją parengti ilgalaikius tikslus energijos vartojimo efektyvumui ne tik 2020 metų, bet ir vėliau ir turime vykdyti tuos įsipareigojimus. Antras klausimas yra apibriešties klausimas. Tai yra labai sudėtingas rytis. Turime įvertinti kiekybiškai energijos poreikius, nustatyti skaičius įvairiuose sritise ir tai žinoma yra nelengva. Tačiau manau, kad tai yra tinkamas kelias ir tai turėtų būti įtraukta į strategiją. Ačiū. Ačiū. Dabar turime regi komiteto atstovą, ponę Bobinską, pusantros minutės. Pirmininkė, ponios ir ponai, energijos vartojimo efektyvumas vienas iš didžiausių iššūkių iškilęs Europos Sąjungai ir teks su juos susidurti dar ateinančius dešimtmečius. Tai yra gyvybinės svarbos klausimas užtikrinti, kad pareiškimai, kurie yra šiame pranešime ir taip pat energijos strategijoje, kurie parengė Europos komisija, kad tai būtų įgyvendinta valstybėse narėse. Čia žinoma bus daug problemų. ES lygmenių yra problemos e, stengiantis įvertinti energijos vartojimo efektyvumą. Šiuo metu mes e, svarstome prognozijas e, nustatytas 2020 metams ir galbūt nebūtų išmintinga nustatyti privalomus tikslus remiantis tomis prognozėmis, nes iš tiesų mes negalime tiksliai numatyti ateities. Todėl reikėtų parengti naują ir geresnę technologiją kuri leistų šiuos tikslus įgyvendinti. Taip pat labai svarbu atsižvelgti į skirtumus tarp regionų. Tai, kaip yra energija vartojama Kopenhagoje, skiriasi nuo to, kaip yra vartojama rytinėje Lenkijos dalyje. Nėra ben, ben, vienos, ben, ben, vieno bendro būdo, kaip tai yra daroma ir todėl energijos vartojimo efektyvumo politikos įgyvendinimas turėtų priklausyti regionų ir vietos valdžiai. O Europos komisija turėtų koordinuoti tą veiklą bendradarbiavimo su vietos valdžia. Reikėtų vengti paprastos biurokratijos, kuri užgultų ant piliečių ir regionų pečių. Čia reikėtų e, daugia sluoksnio valdymo sistemos ir tik tai galėtum užtikrinti, kad šis projektas nesužlugtų. Ačiū o kaip. Ačiū. Toliau ponas Roilis, EPP frakcijos vardu. Dvi minutės. Pirmininkė komisijos nariai, ponios ir ponai. Aš taip pat noriu padėkoti visiems rengusiems šį pranešimą, ypač ponui Bensenui norėčiau paliesti du aspektus. Manau, kad visi pritarsime, kad energijos vartojimo, vartojimo veiksmingumas tai yra energijos ekonomiškas vartojimas yra geriausias sprendimas, tačiau kaip to tikslo pasiekti, kodėl Europos parlamente mes teikiame vis objektyvius E, skaičius, tarsi tai padėtų ką nors pasiektų. Kuriuose ekonomikos sektoriuose pradėjome naudoti energiją veiksmingiau. Man atrodo, kad tie sektoriai, kurie veiksmingai tai daro, e, tai daro tik tai todėl, kad gali staupyti pinigų. Turime aiškiai pasakyti žmonėms, kad e, vieni procesai naudoja daugiau energijos, kiti mažiau. Pamatę savo akimis visą tai jie patys sieks mažiau energijos vartoti. Tačiau bet koks metodas susijęs su tikslais turi būti susijęs ir su paskatomis. Antra, komisijos narys labai iškalbingai paaiškino, kaip sunku apibūdinti energijos veiksmingumą. Šios problemos iškyla valstybės narėse, kolegos pasako, kokia situacija yra skirtinga įvairiose šalise, geografinės, ekonominės sąlygos skiriasi labai smarkiai, taigi kaip galime uh, nustatyti visiems vieną bendrą privalomą skaičių ar tikslą. Energijos politikos prasme, manau, turime atitolti nuo kai kurių e, nuomonių atėjusių iš praeities dėl privalomų tikslų ir stebuklingų sprendimų. E, man atrodo, atėjo naujas laikas laikytis diferencijuoto požiūrio, kad galėtume atspindėti skirtumus e, šalise. Svarbiausia yra efektas, o ne kalbėjimas apie tas jautrės vietas. Ačiū. Toliau socialistų ir demokratų frakcijos. Atsiprašau, ponas Svoboda pakėlė mėlyną kortelę, jis nori užduoti klausimą. Taip. Turiu klausimą ponui Roiliui, kolegai. Galbūt galima būtų sukurti diferencijuotus privalomus tikslus e, laikui bėgant Galbūt būtų įmanoma numatyti tiek diferencijuotus, tiek privalomus tikslus. Galbūt įmanoma rasti būdą, kaip būtų galima su niuansais visą tai žiūrėti, bet vis tiek galų galia turėti privalomus e, saistančius tikslus. Ačiū, ponė Svoboda, sako pirmininkas. Pane Roil, prašom atsakyti. Aš mielai su jumis pasikalbėčiau apie tai, kaip galima nustatyti diferencijuotus tikslus. Aš nesu nusistatęs iš anksto prieš ką nors. Tiesiog kalbu apie tai, kaip yra dabar. Aš nelabai esu už tai, kad būtų nustatyti privalomi tikslai. Tiesiog reikėtų rasti būdą, kaip žengti pirmyn progresyviai. Galbūt tai ir yra galimybė. Ačiū. Dabar noriu steigti žodį socialistų ir demokratų atstoviai, poniai Thompson, dvi minutės. Ačiū pirmininkė, komisarė, kolegos. Pirmiausia, noriu padėkoti Bentui Bensonui ir kitiems kolegoms, kurie puikiai bendradarbiavo rengiant pranešimą. Mes sutarėme dėl daugelio dalykų. Ir kai kalbame apie privalomus tikslus, mes e, vis nesusitarėme. Labai svarbu, kad tikslas būtų bent 20 procentų padidinti energetinį efektyvumą. Tai vienintelis kelias į žalę tvarę ekonomiką. Tačiau svarbiausia, kad e, tas tikslas būtų privalomas valstybėms narėms, nes matome Daug sričių, kuriuose sąjunga patikė rekomendacijas ir tikslus, kurių nepasiekėme dėl to, kad jie yra privalomi. Tuo pat metu matome, kad privalomi tikslai iš tikrųjų daro didesnį poveikį ir tai turėtų būti ir energijos vartojimo efektyvumo srityje. Mes turime, aišku, užtikrinti tiekimo saugumą, mažinti CO2 emisijas ir užtikrinti, kad piliečiai galų gale mokėtų mažesnės sąskaitas už energiją, nes energetinis skurdas e, yra labai svarbus e, aspektas žmonių gyvenime, kai jiems reikia mokėti už šilumą. Nors energetinio skurdo apibriešties nėra, reikia ją sukurti energetinio surgumo pasiekmes yra didžiulės, nes tai daro poveikį jų sveikatai, gyvenimo sąlygoms, ypač e, tų, kurie, e, kurių pajamos yra mažesnės. Taigi, mums reikia didinti energijos taupimą ir e, tarp prastų piliečių, jų gyvenime ir tikiuosi, kad rytoj balsuojant bus Bensino pranešimas paremtas didelę daugumą ir galėsime ir toliau kovoti su energetiniu skurdu. Ačiū dabar žodį suteikiu ponui Hal. Dvi su pusė minutės Alde e, frakcija. Pone e, pirmininkė, Norėčiau padėkoti pranešėjui už tai, kad labai sunkiai dirbo su šio pranešimu ir artimai bendradarbiavo su e, savo bendrapranešėjais. Ir jam e, pavyko sujungti visų pastangas ir nusipelno e, pagirų. Energijos saugumas susijęs su daugeliu dalykų ir klimato kaita mums apie tai primena. Ir E, turbūt e, lengviausia būtų siekti 30 procentų sumažinimo e, šiltame efektą su, sukeliančių dujų išmetimą. Praėjusią savaitę aš kalbėjau apie Kroatijos, Kroatijos įstojimą Europos Sąjungą ir man kolegos pasakė, kad Kroatija E, jeigu turėtų tinkamas e, efektyvaus energijos vartojimo e, priemonės, galėtų daug daugiau sutaupyti energijos. Energinis efektyvumas turi būti bendra atsakomybė. Privalomi tikslai padėtų išspręsti labai praktinės žmonių problemas. Labai daug žmonių gyvena skurde ir E, gyvena tokiuose namuose, kurie nėra tinkamai apšildyti. Ir namai turi būti labiau efektyvūs energijai, energijos vartojimui. Ir tai padėtų palengvinti žmonių finansinės bei ekonominės problemas. Tai sukurtų tūkstančius e, darbo vietų vietos ekonomikoje. Taigi, e, šokiruoja mane tai, kai suprantu, kad 20 procentų tikslas yra vienintelė e, dalis 2020, 2020 tiksluose ir nepasiseka to pasiekti. Ir komisija minėjo, kad e, siekiama e, kad turbūt pavyks pasiekti tik tais 9 procentus iš siektų 20 procentų iki 20 metų. Turbūt pats laikas dabar prisipažinti, kad 2008 metais mes padarėme klaidą. Tikslas turėjo būti jau ir tada saistantis. Manau, kad dabar turime ištaisyti šitą klaidą ir rasti būdų kaip tai padaryti. Aš e, tikiuosi, kad komisija padė, duo, leis mums e, sužinoti tai, ką jie rengia kitiems metams. Ir manau, kad čia reikia padaryti politinį sprendimą. Mes turime turėti privalomus energijos taupimo tikslus, nes be to mes iš esmės e, nuneiksime viską, ką darome ekonomikoje, energetinio saugumo srityje ir klimato kaitos srityje. Ačiū. Köszönöm szépen, képviselő asszony. Most pedig. Ačiū. Dabar norėčiau suteikti žodį e, Žado, e, Žaliųjų frakcijos, trys minutės. Ačiū, ponė pirmininkė, dėkoju komisarui. Visų pirma, norėčiau pagirti pranešėją, parengus puikia, puikų pranešimą ir e, palaikyti balsą, kuris, balsa, balsavimą, kuris įtre komitete vyks rytoj. Ir e, mes turime galvoti apie energet, efektyvaus energijos vartojimo potencialą. Jeigu mes galėtume išmetamos energijos kiekį sumažinti 20 procentų, mes sukurtume milijonus darbo vietų. Mes galėtume pas, e, su, sutaupyti apie tūkstantį eurų E, kiekvienam Europos būstui. Ir mes galėtume e, turėti taip vadinamą išorinę energijos sąskaitą. Tai yra 20 e, procentų yra 15 kartų daugiau nei Nabuko dujotekis. Ir mes kalbame apie efektyvų naudojimą ir, kaip buvo paminėta, mes švaistome visas galimybės sutaupyti. Jeigu Yra tokių pranešimų, kurie teigia, kad mums nepavyksta pasiekti 20 procentų tikslo. Tai mes turime pažiūrėti, ką mes kiekvienais metais nuveikėme arba ko nepadarome. Žinome, kad yra eko dizainas, eko etiketė ir e, visgi viskas nėra nuoseklu ir mums nepavyksta pasiekti nusistatytų tikslų. Mano dis, man uh, kelia nusivylimą šitos diskusijos ir norėčiau uh, atsiprašyti komisaro, bet uh, teoriškai eko etiketė uh, galbūt ir atrodytų efektyvi, tačiau uh, pati, pati pakuotė daug ką pasako. 20 procentų yra bazinė riba ir e, tai yra e, tas kiekis, kuriuo turėtume remtis, tas skaičius, kuriuo turėtume remtis. E, mes kalbame apie tai, kad tikslai neturi būti saistanti. Mes turime atsinaujančio energijos šaltinių tikslus ir Europos komisija dalyvavo derantis Kankune ir e, buvo pasirengusi ginti Kyoto protokolą. O čia mes dabar e, pateikėme Junktinių valstijų ir kinų, kinų argumentus, kad mes turime e, savanoriškai visą tai daryti. Ir nenorime prisimti esančių tikslų. Šiame pranešime mes raginame suintensyvinti namų rekonstrukcijos tikslus. Kalbant apie atsinaujinančius šaltinius, taip pat reiktų daugiau nuveikti. Ir galiausiai šiandieną piliečiai turėtų, jiems tenka kovoti su šalčiu, jie turi mokėti didžiulius sąskaitas už energiją. Ir energija, energetinės krizės atveju bus dar brangesnė. Taigi mes turime veikti greičiau. Komisarė, jūs turėtumėte paraginti pono Van Rampojų užtikrinti, kad e, vasario ketvirtąją vykstantis e, susitikimas e, tikrai koncentruotųsi į efektyvą energijos vartojimą. Labai ačiū. Nevybėm. Konrad Simanski. Ačiū. Dabar ECR frakcijos vardu ponas Šimanskis. Vieną minutę. Ačiū pirmininkė, komisarė. Norėčiau padėkoti pranešėjui už labai konstruktyvų darbą, už puikų bendradarbiavimą rengiant pranešimą. Iš savo pusės norėčiau atkreipti dėmesį į vieną dalyką. Įvedimas privalomų tikslų, kalbant apie energijos vartojimo efektyvumą, mūsų frakcija būtų neprimtinas. Mes neturime palyginamų rodiklių, neturime tinkamų priemonių, ir tikslai turėtų būti identifikuoti kiekvienai valstybei nariai atskirai, nes labai skiriasi valstybės narės, kalbant apie jų energetiką. Taip pat turime neužmiršti, ką iki šiol pasiekė šios valstybės narės. Pavyzdžiui, Lenkija pagerino energijos vartojimo efektyvumą 50 procentų. Tačiau vis tiek Lenkija yra žemesniam lygiai, jeigu palygintume su Europos vidurkiu. Jeigu mes įvesime vieną privalomą tikslą, tuomet sąnaudos išlaidos bus paskirstytos nevienodai tarp valstybių narių. Pirmininkas, ačiū. Kitas kalbėtojas, kalbėtojas Guja frakcijos vardu, ponia Maties. Dvi su pusė minutės. Ačiū, pirmininkė. Leiskite pradėti nuo to, kad mano manimu tai yra labai tinkamų laikų pateiktas pasiūlymas peržiūrėti energetikos politiką. Energijos vartojimo efektyvumo politika yra labai svarbi įvairiuose susikertančiuose sektoriuose - energijos taupimas, informacijos ir ryšių technologijos, transportas. Visi šie sektoriai ir daugelis kitų yra susiję su energijos vartojimo efektyvumu. Ir čia mes turime parengti tinkamas politikos kryptis. Todėl energijos taupimas yra labai svarbus ir kovojant su klimato kaitos padariniais ir mažinant e, CO2 emisijas. Todėl negali būti jokio pasiteisinimo, kad mums gali nepasisekti siekiančių tikslų. Keletą dalykų norėčiau pabrėžti, kurie mano manimu yra labai svarbus. Pirmiausia, labai svarbu, kad tikslai būtų privalomi. Kaip jau buvo sakyta, bandymas tuos tikslus įvesti savanoriškai iš nuo pat pradžių yra neteisingas. Jeigu iki 2020 mes galėtumėm e, pasiekti 20 e, procentų tikslą, gal ir būtų galima taip daryti. Tačiau jau dabar matome, kad mes jo nepasieksime. Nes jau pirmaisiais metais mes matome, kad tų privalomų tikslų mes pasiekti negalime. Tačiau privalomi tikslai skatina ir motivuoja jų siekti. Mes negalime pasikliauti vien gerais norais, gera valia, čia reikia ir politinės valios. Ir tais argumentais mes galėtume naudoti stengdamiesi apginti 20 procentų tikslą, reikėtų pasiekti 2020 metų. Tuo būdu mes sukurtume vieną milijoną naujų darbo vietų ir turime tas darbo vietas kurti visur, kur tik įmanoma. Turime pasirūpinti, kad ES ekonomikos politika veiktų taip, kaip ir yra suplanuota, kad būtų kuriamos naujos darbo vietos ir tai yra susijęs su energijos vartojimo efektyvumu. Taip pat ir statybos sektorius galėtų koordinuotai rasti sprendimą kriziai, kurią mes patirime dar iki šiol. Ačiū. Ačiū, ponė Maties. Ir paskutinis frakcijos atstovas, ponas Paska. Dvi su pusė minutės. Kolegyne, kolegovia, prerokovávaná revízia. Ačiū, pirmininkė. Komisijos nariai, ponios ir ponai. Energetikos veiksmų plano peržiūra labai svarbi, kad pasiektume ES tikslus, mažinant CO2 išmetimą iki 20 metų. Visas požiūris yra pagrystas ta mintimi, kad reikia naudoti energiją efektyviau, racionaliau įvairiose sektoriuose. Tam reikia veiksmingų priemonių. Tokiu būdu mes tikimės sutaupyti energijos sąskaitą, taip pat ir e, aplinkos taršos prasme. Na, o siūlomas priemonės, tai yra infrastruktūros, gamybos ir perdavimo sritise apibūdintos yra gana bendrai. Gerai, kad ES dabar sudaro priemonių sąrašą, priemonių, kurios e, e, leistų žingsnis po žingsnio gerinti energetinį efektyvumą ir tai leistų mažinti ir e, šiltnamio dujų išmetimą iki 20 metų. Efektyviausia būtų E, imtis vertinti priemonės pagal jų e, įgyvendinimo kainą ir efektyvumą per ateinančius dešimt metų. Aš neskau, kad men, mes turime e, atsisakyti savo pastangų siekti energijos veiksmingumo, energijos gamybos ir kitose srityse. Tačiau dėl to, kad e, tame slypi labai didelės e, išlaidos šiame požiūrėje. Nemanau, kad to pasieksime iki 20 metų, todėl komisija turėtų selektyviai vertinti įvairias priemonės. Siekiant užtikrinti, kad priemonės galėtume įgyvendinti taip, jog būtų sukeltas uh, geometrinis poveikis. Daug ką galima padaryti e, šiltinimo srityje, pastatų šiltinimo e, transporto priemonių srityje, o vartotojus turėtume skatinti pirkti produktus, kurie naudoja mažiau energijos. energijos. Reikia kurti naujas paskaitas šioje srityje ir taip mes e, sutaupysime daugiau energijos. Labai ačiū. Toliau ponas Karinš, dvi minutės. Pone pirmininkė, komisijos nariai, gerbiami kolegos. Turiu klausimą. Kas žino, kiek naftos ir dujų mes importuojame į Europą? Kas žino, kiek iškasame ar išgauname šių išteklių Europoje patys? Atsakymas yra tas tų išteklių Europoje neturime daug, o importuojame labai daug naftos ir dujų iš vidurio rytų ir Rusijos. Ši priklausomybė nuo importo didėja ir tampa vis sunkiau e, palaikyti gerus santykius su trečiosiomis šalimis. Kolegos, pagalvokime minutėlę, ką reiškia naftos ir dujų importas mūsų piliečiams. Tai reiškia, kad mes eksportuojame Europos pinigus į trečiasias šalis. Eksportuojame pinigus ir importuojame duja ir, dujas ir naftą. Ką mes žinome apie ateitį? Žinome, kad ateityje naft, naftos ir dujų kainos didės, nes šių išteklių vis mažės. Tai reiškia, kad ateityje, jeigu nepakeisime savo elgesio ir vartojimo mes ir toliau eksportuosime savo pinigus už ES e, ribų. Gerbiami kolegos, yra paprastas būdas, kaip sustabdyti šį masišką pinigų eksportą ir jis yra paprastas. Turime taupyti energiją, naudoti ją veiksmingai ir tokiu būdu mes uždirbame pinigus, kuriuos investuotume nei trečiasias šalis, o savo ekonomikoje. Todėl kviečiu visus pritarti pra, pono Benseno pranešimui, nes tai yra vienintelis būdas padėti mūsų nacionaliniams ekonomikoms. Toliau. Pone Ulfskog, vieną minutę. Dėkoju, pirmininkė. Norėčiau padėkoti pranešėjai Benson ir pranešimo išvados labai aiškios. Mes turėtume kiek įmanoma greičiau nustatyti sąstančius efektyvus energijos e, vartojimo tikslus. Tai svarbu ir iš socialinės, ir iš ekonominės pusės, ir dėl darbo vietų kūrimo ir taip toliau. Čia kalbama apie skirtumą tarp efektyvaus energijos vartojimo ir taupimo. Apie kągi mes iš tikrųjų kalbame? Negerai yra naudoti savo energijos šaltinius netinkamų būdų. Tarytum išmestume juos į lauką, tarytum šildymas eitų į lauką. Ir Mes turime tinkamai įvertinti savo riziką. Mes e, negalime viso to įvertinti ir mes turime daug kitų sričių, kur mes turime bendrus įvertinamus tikslus visai ES ir taip pat galime e, tada pritaikyti ir bendrą vertinimo sistemą. Dabar jau yra iš, e, įvertinta, bus, kokios bus pasiekmes, jeigu neturėsime saistančių tikslų. Ir mes e, negalime nukelti pokyčių, mes turime pritarti šitam pranešimui. Labai ačiū, gerbiami kolegos, prašyčiau gerbti savo kalbėjimo laiką. Kitas kalbėtojas ponas Hatsimarkakis, dvi minutės. E, gerbiamas komisarė, energijos efektyvus vartojimas yra vienas. E, iš svarbiausių e, ištek, e, iš, m, kaip, kaip vienas, vienas iš didžiausių sunkumų energijos e, srityse. Na ir mes čia. E, e, turime galvoti apie priemonių e, saistomumą. Komisija kalbėjo apie du etapus, dviejų etapų metodą. Jis sakėsi, e, kad vyks į valstybės narės ir turbūt tikisi, kad į tikins valstybės narės dirbti savanoriškai ir jeigu tikslai nebus pasiekti iki 2020, tada reikės priimti kitokį požiūrį. Aš e, manau, kad reiktų taip pat ir koncentruotis ties regioniniais fondais. E, komisija minėjo, kad regioniniai ir socialiniai fondai ES e, yra e, fantastiškos priemonės, kurios iki galo neišnaudojamos. Tai sukurtų tikrą pridėtinę vertę Europoje ir tai padėtų užtikrinti efektyvų energijos vartojimą. To mes nepasiekėme praeitįje. E, taip pat e, norėčiau pasakyti e, šiek tiek ir apie komisijos biudžeto įvykdymo patvirtinimą. Aš pažymėjau, kai, kai kalbėjau, kiek pinigų buvo išvaistyta. Šis, šias lėšas, šios fondus reikia panaudoti kaip galingą instrumentą, norint pasiekti efektyvaus energijos vartojimo. Dar norėčiau jūs įspėti dėl kai ko Neseniai buvo kalbama apie kaitrinės e, lemputes. E, mes turime išsikelti tikslus globalių mastų ir mes turime e, imtis priemonių dėl tokių produktų Europoje, dėl kurių žmonės ne visada yra patenkinti, niekada nėra patenkinti. Ačiū. Ponas Eichhaut, dvi minutės. Ačiū pirmininkė. Norėčiau padėkoti ponu Benson už pranešimą. Aš manau, kad jis labai efektyviai išsa, išdėstė, ką reikia daryti. Pasižiūrėkime e, į perspektyvą, į ateitį. Visi žino, kad 2050 metais Euro... turėjo, turės būti sumažinusi savo um, energijos E, suvartojama 20 procentų. Tai reiškia, mes mažiau turime importuoti, mažiau e, e, vartoti ir mažiau švaistyti energijos. Ir kaipgi visa tai bus pasiekta? Žinome, kad ES nepavyks pasiekti savo efektyvaus energijos vartojimo tikslų. Komisija kalbėjo apie um, tai, kad reikia sumažinti tuos tikslus, taip pat reikia pasiekti mm, e, e, atsinaujančio energijos šaltinių tikslus. Tačiau mums nepavyks pasiekti efektyvus energijos vartojimo tikslų. Pasižiūrėkime į pastatus. E, jie suvartoja apie 40 procentų visos energijos, apie 90 procentų tik, pastatų yra miestuose. Mes E, turime e, jų e, energetinį efektyvumą padidinti. Ir apie 1,4 procentus visų pastatų dabar yra renovuojami. Tai reikš jiems visiems pakeisti. Prireiks 60 metų, taigi iki 20, 2050 mums nepavyks pasiekti savo tikslų, nes prireiks 60 metų. Taigi vienas iš pats didžiausias argumentas mums yra už, energijo, už Europos statybos pramonę. Tai padėtų mums sutaupyti daug energijos, tačiau svarbu, kad patys žmonės labai daug sutaupytų energijos. Ir šito e, tikslo mes nepakankamai pabrėžiame. Labai ačiū, ponas Ziobro, vieną minutę. Ačiū pirmininkė. Nuo 2009 metų rugsėjo mėnesio Europoje mes pradėjome e, įprastas lemputes keisti taupančiomis elektros, taupančiomis elektros energiją lemputėmis ir tokiu būdu taupėme energiją. Ir tai darėme nepaisant signalų apie labai didžiulės išlaidas tokių e, veiksmų. Nemanau, kad tai yra paslaptis kad duomenys, kurios patiekė Europos komisija, jie buvo paimti iš reklaminės medžiagos gamintojų e, šių naujų, technologiškai naujų e, lempučių. Šiame pranešime aš taip pat išvelgiu per nelik optimistišką vertinimą. Aš nemanau, kad valstybės narės e, džiaugsis, nes tai susijęs su džiulėmis išlaidomis, norint įgyvendinti šias gairias. Mes negalime pagerinti Europos vartojimo efektyvumo vien parengdami tokius planus. Nutraukė kalbėtoje. Ačiū. Ponas Enan, pusantros minutės. Ačiū pirmininkė. Tai labai svarbus klausimas ES tai gali sumažinti mūsų priklausomumą nuo energijos šaltinių iš išorės, nuo energijos importo, mes galėtumėm atgaivinti apskritai Europą. Ir svarbiausia yra pastatų energinis naudingumas. Taigi labai svarbu, kad ES tikslai ir nacionalinių valstybių tikslai sutelktų dėmesį į socialinius būstus, kurie labiausiai kenčia e, nuo neveiksmingo energijos e, naudojimo, nes e, neturtingiausiams žmonėms ir tenka didžiausios sąskaitos už energijos suvartojimą. Mes negalime leisti, kad turtingieji mokėtų mažesnius mokesčius. Mes turime pigiau parduoti elektros energiją traukiniams, tramvajams, negu tai darėme iki šiol Europoje. Negalime to leisti, turėtų tokia praktika būti uždrausta. Tokios priemonės buvo, turėtų būti skiriamos, kad sustabdyti šią sistemą. Energijos negalima uh, sukaupti kažkokių atsargų. mes galėsime kurti darbo vietas tik tuomet, jeigu bus tinkamai parengta strategija ir mes turėtumėm nepasiduoti laisvos rinkos taikomoms spaudimu. Ačiū. Toliau Martin Kiuvič, dvi minutės. Pirmininkė, komisijos narė, aš e, pritariu pranešėjai, turime daugiau pabrėžti protingus tinklus ir protingus matavimo priemonę, prietaisus. Reikia galvoti apie atsinaujančius šaltinius ir apie E, tai tinkamą šilumos paskirstimo sistemas. Galima sutaupyti daug, jeigu kiekvienas pilietis bus, jausis atsakingas už tai. Mes esame išmokę, kaip taupyti vandenį, turime išmokti ir taupyti energiją. Visos e, infrastruktūros procedūros turi būti palengvintos, pagreitintos, siekiant daugiau sutaupyti energijos energijos veiksmingumas, energetinis saugumas bus Vengrijos pirmininkavimo prioritetai. Tačiau taip pat ir Lenkija, pirmininkaudama Europos Sąjungai, taip pat e, sieks gilios diskusijos apie teisėkuros ir neteisėkuros priemonės, padėsinčios užtikrinti, kad Europos energetinio sektoriaus konkurencingumas išliktų. Turiu pabrėžti, kad mano nuomonė, kadangi Kankune atrodo sustarimo nepasiekta, turime pirmiausia galvoti apie prognozių e, tikrumą ir apie ES energinio, vartojimą energijos mišinio ateitį. Reikia naujų požiūrių į energijos gamybą ir e, vartojimą. Transportas, atrodo, yra vienas svarbiausių elementų, kur galima pasiekti energetinio veiksmingumo. Energetinis veiksmingumas ES sąjungoje turėtų būti koreguojamas pagal paklausą, o tai tiesiogiai reiškia e, piliečių įpročių pokyčius. Manau, kad visi tie pokyčiai duotų, duotų pozityvių rezultatų tiek gamintojams, tiek vartotojams. Labai ačiū. Ponas Dengelis. Vieną minutę. Ačiū, ponė pirmininkė. Pono Benseno pranešime yra bent keturi labai pozityvus dalykai. Visa, visų pirma, pabrėžiama, kad energijos vartojimo veiksmingumas yra pigiausias ir greičiausias būdas sumažinti e, šiltnamio dujų išmetimą, o įsipareigojimai šioje srityje sukurtų ir darbo vietas, ir šiaip užtikrintų dar ekonomikos augimą. Taip pat pateikta protingų pasiūlymų, kaip pasiekti tai finansinę prasme. Ir, e, aišku, čia kviečiama komisija dėti pastangas e, profesinio mokymo, informacijos teikimo mažoms ir vidutinėms įmonėms teikimo ir pastatų atnaujinimo srityje. Siūloma numatyti konkrečius tikslius, sakant, kad sutartis dėl energijos vartojimo efektyvumo yra protingas kelias į priekį, tai mes garantuotai sumažintume energijos suvartojimą ir taip pat užtikrintume darbo vietų kūrimą ir mažesnės sąskaitas piliečiams. Būtų geriau, jeigu nekalbėtume abstrakčiai, o numatytume saistomus, saistančius tikslus 20 procentų. Šios galimybės negalime praleisti. Ir tai būtų padrasintis ženklas Europai, jeigu tinkamai elgtumėmės. Ačiū, sako pirmininkas. Toliau ponas Panajotovas, pusantros minutės. Gerbiamas komisarė, gerbiami parlamentarai. Efektyvus energijos vartojimas yra didelis uždavinys ES, nes tai yra e, e, konkurencingos, mažai e, anglės, išmetan, anglės dvideginio išmetančios ekonomikos plano neatsiejama dalis. Rytoj bus balsuojama dėl efektyvaus energijos vartojimo veiksmų plano. Tai bus signalas komisijai ir tarybai dėl to, kad reikia imtis skubių veiksmų. Pirmiausia, norėčiau paraginti komisiją išsamei išanalizuoti esamus teisės aktus šioje srityje esamų pastatų renovacija, e, geresni statybos standartai, efektyvi infrastruktūra šio laikinės technologijos bei šio laikinės transporto priemonės yra kiti prioritetai, kurie taip pat e, turėtų įeiti į planą, kurį 2011 e, metais patvirtino, pasiūlė komis, pasiūlys komisija. Ir darant išvadą, efektyvus energijos vartojimas turi e, atnešti ekonominės naudos ir prisidėti prie visuomenės gerovės. Ačiū. Toliau ponas Figuirėdo. Labai ačiū. Ačiū pirmininkė. Neužtenka efektyvus energijos veiksmų planą patvirtinti, reikia įvertinti 2006 metų plano rezultatus ir gyvendinti tą politiką, kuri padės mums parengti konkrečius tikslus ir diversifikuoti priemonės, kurios pagerintų efektyvų energijos vartojimą Europoje. Negalima teisintis krize norint išvengti 20 procentų tikslo iki 2000, norint išvengti pasiekti 2020 metų tikslą 20 procentų sumažinimą. Taip pat turime spręsti energetinio skurdo problemą. Kai kurių šalių patirtis parodė ir tai, kas sakoma Junktinėse valstijose bei Kinijoje, parodė, kad mes turime e, leisti pinigus tam, kad būtų didinamas energetinis efektyvumas pastatuose, pramonėse, transporte. Mes turime numatyti biudžete priemonės, kuriomis būtų padedama tos valstybėms narėms ir atskiroms šeimoms, kurios e, labiausiai dėl to nukenčia. Efektyvus energijos vartojimas taip pat padidintų darbo vietų skaičių, sumažintų skurdą ir uh, E, tai būtų didelė pažanga socialinėje plėtroje. Turime eiti tą linkmę. Ačiū. Labai ačiū, ponė Figurėdo. Pona Seber. Dvi minutės. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Jūs e, parengėte labai gerą planą, komisarė, ir ponas Benson tai paminėjo ir mes dabar galime kalbėti apie e, ūkio, auginimą, ūkio augimą ir apie energijos vartojimą. Ir čia kaip politikai mes esame priversti e, kalbėti ir apie e, normalią techninę, įprasnę techninę pažangą. Mums reikia daugiau efektyvių, energiją efektyviai vartojančių produktų ir ekonominių praktinių priemonių. Tai reikia ekonominės ekonominio augimo, tačiau taip pat turime mažiau mokėti už energiją. Taip pat mūsų politika e, turi būti in, inovatoriška. Reiškia, mes turime įvesti ir atitinkamas politinės paskatas. Manau, kad E, ilgalaikėje perspektyvoje sėkmingiausios e, ekonomikos būna tos, kurios geriausiai valdo savo išteklius. Europoje gyvenimo standartas yra labai didelis, aukštas ir mes turime susidurti su e, konkrečiais iššūkiais šioje srityje. Mes turime pasiekti savo tikslus, tam reikia veiksmų. Taip pat norime sumažinti savo priklausomumą nuo importuojamos energijos. Jeigu energijos sąskaitos bus mažesnės, tai tada e, mes turėsime daugiau lėšų e, išleisti rinkoje, o tai ilgalaikėje perspektyvoje padidintų mūsų ekonominį augimą. Jūs minėjote, kad šitie tikslai nebus saistantis. Manau, kad tai tinkamas metodas. Mes e, neturime apsiriboti apibrėžimais ir įvertinimo sunkumais. Svarbiausia yra nustatyti tinkamą kryptį. Ir komisija galė, galė, galbūt ir paminėjo, kad šie tikslai nėra saistantis, tačiau e, mes e, turime juos įrėminti savo e, ambicijomis. Nemanau, kad saistantis tikslai yra tinkamas kelias į priekį. Ir mūsų frakcija tam, tam po, požiūriui priešintusi. Ponas Svoboda. Vieną minutę. Äh, Ačiū pirmininkė. Norėčiau pirmiausia padėkoti ponui Bensenui iš puikų pranešimą. Vieną esminį punktą norėčiau pabrėžti. Turite daug patirties regioninės politikos rytyje. Aš pats dalyvavau toje srityje ir turiu pasakyti, kad mes nepasieksime nustatytų tikslo, jeigu neįtikinsime regionų ir savivaldybių ES dalytis darbų, skatinti inovacijas, tobulinti transportą, kovoti su energetiniu skurtu. Visi šie klausimai yra sprendžiami vietos regioninių savaldybių lygių, ne nacionalinių lygių. Ir tai mums suteikia puikią galimybę pasitelkti regioninės valdžios paramą siekiant europinių tikslų, tai yra energijos vartojimo efektyvumo. Galbūt vertėtų apmastyti šį požiūrį. Tokiu, tokiu būdu galėtume priartėti prie piliečių per regioninės ir vietos valdžios institucijas ir tai leistų mums pasiekti e, mūsų iškeltų tikslų. Ačiū. Pone Karvaljo. Dvi minutės, prašau. Ačiū pirmininkė. E, komisijos nary. Energijos vartojimo efektyvumas yra ypatingai svarbus siekiant užtikrinti energijos tiekimo saugumą, sumažinti šiltnamio poveikio dujų išmetimą ir padidinti Euro, Europos konkurencingumą. Energijos vartojimo efektyvumas reiškia pasiekti daugiau turint mažiau išteklių. Šis pranešimas Jame pateikiama plataus užmojo vizija, kaip reikėtų siekti energijos vartojimo efektyvumo, nustatytos įvairūs tikslai, individualūs tikslai ir įvairios paskatos. Kalbama apie energijos infrastruktūros modernizavimą, apie pažangiųjų tinklų kūrimą, taip pat apie pastatų energi, energinio naudingumo didinimą, siekiant užtikrinti, kad mokslinių tyrimų duomenys taip pat būtų įtraukti į visą šį procesą. Taip pat čia kalbama apie mokslinių tyrimų ir plėtros svarbą, ieškant papildomų energijos šaltinių, jų finansavimo ir tai suteikia papildomų paskatų, mm, didinant energijos vartojimo efektyvumą. Tai turėtų būti prioritetinis tikslas ES biudžetui, nu, kalbant apie e, laikotarpį iki 2020 metų. Aš norėčiau padėkoti ponui Bensonui už milžinišką jo nuveiktą darbą, už užtikrintą pusiausvirą e, šiame pranešime ir skatinu kolegas pritarti ir balsuoti už šį pranešimą rytoj. Ačiū. No. Ačiū ponia Kravalijo. Toliau kolega Balčytis. Viena minutė. Pirmininkė, gerimas komisijos nariai, nors energijos vartojimo efektyvumo ir taupimo srityje parengta daug teisėkūros priemonių ne visos jos padeda pasiekti pageidaujamų rezultatų. moksliniai tyrimai teigia kad su dabartiniu progresu mes neįgyvendinsime maždaug pusės nustatyto dvidešimt procentų tikslo todėl yra būtina imtis labiau įpareigojančių priemonių ir didesnės kontrolės valstybėse narėse. manau kad europos komisija persvarstydama energijos efektyvumo veiksmų planą turi labai rimtai atsižvelgti į tai kad valstybės narės nepakankamai išnaudoja energijos taupymo galimybes kas neleidžia padidinti energetinio nepriklausomumo. taip pat būtina atskiroms valstybėms narėms nustatyti įpareigojančius efektyvaus energijos vartojimo tikslus ir prižiūrėti kaip jie įgyvendinami nes kitaip didžiulis potencialas energijos taupymo srityje liks neišnaudotas. ačiū. Most pedig Van Nistelrooy képviselő úr. Ačiū toliau ponas Van Nistelrooyus. Ačiū pirmininkė komisarė. Pranešimas iš tiesų puikus. Jis leidžia mums siekti aplinkosaugos tikslų, mažinant CO2 emisijas ir tuo pat metu siekti tikslų susijusių su konkurencijos išlaikymu. Taigi padedame aplinkai ir taupome pinigus. Man atrodo, kad reikia siekti sėkmingai įgyvendinti šį veiksmų planą. Pirmiausia, dėl nacionalinių veiksmingumo planų. Yra daug erdvės pagerinti tuos planus. Labai svarbu, kad Europos komisija kritiškai vertintų šios planus. Reikia dirbti dviem etapais. Pirmasis etapas būtų konsultacijos, O antrasis etapas galbūt būtų spaudimo darimas. Todėl malonu girdėti, jog kalbama apie tokį spaudimą. Turiu Jums klausimą, komisijos nariai. Ar turite priemonės, kurių jums reikia? Gal galite aiškiai pasakyti, ar turite pakankamai priemonių, kad kai reikės daryti spaudimą, jis būtų veiksmingas? Būčiau dėkingas, jeigu praneštumėte mums dabar ar vėliau, ar turite tas priemonės. Antras komentaras būtų apie regioninę politiką, apie ką kalbėjo ponas Svoboda. Daug daugiau galima pasiekti su mūsų turimais fondamais, fondais, nes E, lėšos, kurios yra turimos, nėra panaudojamos energijos efektyvumo didinimo prasme. Mes teikiame e, pakeitimus, pavyzdžiui, 81 straipsniui, siekdami e, tai pakeisti. Tai nėra lėšų didinimas, tai yra tiesiog užtikrinimas, kad lėšos būtų geriau panaudotos. Ir trečias komentaras yra tas, kad turime užtikrinti, kad piliečiai, vietos valdžia, vietos bendrovės, įsitrauktų į energijos efektyvumo didinimą. Reikia kalbėtis su žmonėmis vietoje. Mano šalyje mes kalbame su pramonė, pramonės atstovais ir jau 2 procentai sumažiname energijos panaudojimą. Ačiū pranešėjai dar kartą. Tata Cikau Silvija. Dabar kitas mūsų kalbėtojas, po, ponas Tikau. Ačiū, pirmininkė, komisarė. E, daugiau kaip milijonas Europos piliečių gyvena energetinėme skurde. Todėl mūsų politika turi būti tokia, kad būtų padėta taupyti energiją. Socialinis būstas turėtų būti prioritetas e, vienas, tik vienas procentas 2020 metais tų pastatų bus nauji. Todėl uh, kalbėdami apie esamus pastatus mes negalime kalbėti apie sąstančius tikslus, neskirdami tam finansinių išteklių. Todėl manau, kad reikia tinkamos e, finansinės schemos arba mokesčių paskatų, kad galima būtų e, skatinti efektyvą energijos vartojimą ilgalaikėje perspektyvoje. Europos Sąjungoje penkiems metams praėjus po šios programos egzistavimo buvo surinktas susitikimas ir savivaldybių atstovai sakė, kad savivaldybių bei regioninių lygmenių žmonės nežino apie tokią galimybę, kad visos valstybės narės turėtų panaudoti 4 procentus Europos regioninės plėtros fondų energetiniam pastatų efektyvumui didinti. Todėl aš norėčiau paprašyti jūsų komisarę, E, panaudoti e, e, vidutinės trukmės įvertinimą ir skirti daugiau lėšų efektyviam energijos vartojimui ir padidinti galimybės panaudoti iki 15 procentų regioninės plėtros fondo efektyviam energijos vartojimui. Ačiū. Labai ačiū. Kančiam. Ačiū, pirmininkė, gerbiamas komisarė. Norėčiau dar kartą pakartoti savo padėko žodį ponui Benson už labai gerai parengtą e, pranešimą. Komisaras e, pradžioje posėdžio sakė, kad šiandieną kalbėti apie efektyvų energijos vartojimą reiškia daugiau mažiau akademinius teiginius, nes 20 procentų tikslo pasiekti nelabai galime, nes Kalbėdami apie šį tikslą mes ne, nežinome, apie ką šnekame, mes kol kas dar ne, nepasiekėme klimato, e, energijos taupimo tikslų ir taip toliau. Taigi visam šitam tikslui mes turime atsukti savo nugaras. Ir mes dabar turime siekti inovacijų, naujų technologijų ir reikia pritaikyti dviejų etapų E, metodą, pirmiausia, didinti pastatų energetinį efektyvumą ir, ir taip pat transporto. Norėčiau apsistoti ties labai svarbių faktų. Šiems tikslams skirtini tikslai turi būti iš, išleisti taip, kaip e, numatyta. Ponas Barosas sakė, kad euro, bondų, euro obligacijų nebus, nes yra kitų finansinių e, instrumentų. Gerbiamas komisarė, visai neseniai mes balsavome dėl pranešimo, kuriame e, buvo siūloma įsteigti tą fondą, iš kurį suplauktų tie pinigai, kurie e, nebuvo panaudoti per ekonom, pagal ekonomikos atgaivinimo planą. Ir būtų E, simbolišką nustatyti principą ir įtraukti e, ir privatų kapitalą e, pagal privačios, privataus sektoriaus ir valstybinio sektoriaus partnerystės principą. Mes galėtume pasitelkti struktūrinius sanglaudos fondus. Tie pinigai nebūtų nemokami, jie būtų skolinami. Tačiau jie padėtų tuos projektus išjudinti ir mes galėtume pagaliau patikėti, kad mes rimtai žiūrime į efektyvų energijos vartojimą, nes kitaip šitas, šita tema taps tabu. Kitas kalbėtojas, ponas Pirilo, vieną minutę. Ačiū pirminkė, komisijos nariai, kolegos. Energijos e, vartojimo veiksmingumo veiksmų plano peržiūra turėtų remtis holistiniu požiūriu. Mes turėtėm sutelkti visus strateginius požiūrius, kuriuos kūrėme ES, nes energijos vartojimo efektyvumas yra e, ypatingos svarbos ir tai prisidėtų prie emisijų sumažinimo e, tikslo iki 2020 metų. Taip pat mums reikia sudaryti galimybės ES taupyti lėšas ir energiją nes kol kas tą padaryti nelabai sekasi. Pastatų energinis naudingumas yra vienas svarbiausių aspektų ir tuos dalykus reikėtų spręsti Europos lygmenių. Turėtumėm keisti mąstymą, mentalitetą, kad galėtumėm veiksmingiau vartoti energiją. Dėl to būtina nustatyti privalomus energijos vartojimo efektyvumo tikslus, nes priešingai mes savo tikslų nepasieksime. Ačiū pirmininkė. Ačiū. Toliau, ponia Podimata, vieną minutę. Ačiū, pirmininkė. Komisijos nariai. Norėčiau sutelkti dėmesį į vieną dalyką. Tai yra privalomus energijos vartojimo efektyvumo tikslus ES ekonomikai. Turint galvoje sunkės ekonominės sąlygas daugelį valstybių narių, labai svarbu užtikrinti paskatas ekonomikos augimui ir darbo vieto kūrimui privalomas tikslas leistų sukurti tinkamą aplinką, tinkamą motivaciją, e, skatinant ir gerinant Europos bendrovių konkurencingumą, ypač mažų ir vidutinių įmonių, kurios galėtų būti raginamos veiksmingiau vartoti energiją. Jos galėtų gauti paskatas, kad galėtų įsilieti į bendrą rinką ir sukurti papildomą pridėtinę vertę ir papildomas darbo vietas. Taip pat tai teiktų naudos namų ūkiams, verslui, viešajam sektoriu ir taip pat sumažintų energijos sąskaitas. Todėl sveikinu pranešėją su puikiai parengtų pranešimu ir skatinu komisiją įgyvendinti pono Bensono siūlomus e, tikslus ir padėti visiems išlipti iš esamos krizės. Ačiū. Ačiū. Dabar prasidės diskusijos, prašau žodžio. Žinoma, visiems negalėsiu suteiksiu, suteikti žodžio, kurie pakels ranką, nes tam yra skirta tik tai penkios minutės. Pirmas kalbėtojas, prašau. Ačiū pirmininkė, ačiū komisijos nariai. Žinoma, energijos vartojimo efektyvumas yra ypatingos svarbos klausimas. Mums reikia ekonomiškai išmokti naudoti uh, vis mažėjančius energijos išteklius. Tai tikrai didžiulis iššūkis. Būtina turėti visą e, tikslę informaciją ir nustatyti tikslus, kurie būtų tikroviški, kurie būtų pasiekimi tiek visai visuomenė, tiek atskiriems vartotojams. Taip pat būtina įvesti priemonės, kurias įmanoma įgyvendinti e, nuosavybės turėtėms, nekilnojamo turto turėtojams ir taip pat e, įvesti paskatas, kad tai būtų ekonomiškai prasminga. Tik to, tokiu būdu mes galėsime judėti į priekį šioje srityje. O būtent to aš ir pasigadau šiame, šiame pranešime. Ačiū. Ačiū už tai, kad jau paveikavo kalbėjimo laiką. Pone Ansien. Ačiū pirmininkė, gerbiamas komisarė. Kankūno dėrybos kol kas vertinamos E, sėkmingomis dėl klimato kaitos. Tačiau tokios šalis kaip Kinija laukia kankūno rezultato ir toliau taiko tas priemonės, e, kurias pritaikė, kai buvo nesusitarta Kopenhagoje. Jeigu mes e, nuspręsime kad efektyvaus energijos vartojimo ir taupimo tikslai e, nebus pasiekti, tai me, mes e, parodysime, kad mums nepasisekė ir pramonė ir gyventojai mokės už tai labai didelę kainą. Taip pat mes sutarėme, kad mes turime būti žalia ekonomika, ekologiška ekonomika. Ir jeigu mums šiandieną um, yra sunku konkuruoti su e, Kinija kaip konkurentu, kaip mes galime konkuruoti su ekologiška Kinija. Taigi mes turime padaryti, ką galime, kad pasiektume 2020 tikslų. Ačiū. Ačiū. Toliau pane Elfana. Ačiū, pirmininkė. Mūsų energijos efektyvumo politika neleis mums pasiekti 20 metų tikslo nebent numatytume privalomus tikslus. 10 procentų nepakanka, jeigu energijos vartojimas toliau didės, kils pavojus atsinaujančių, tikslų, tikslo, atsinaujančių šaltinių tikslo pasiekimui. Taigi aš esu už tai, kad būtų numatyti privalomi tikslai energijos taupimui. Um mums reikia e, pamiršti apie gerą valią iš valstybių narių pusės. Mums reikia investuoti į naujus gamybos būdus, e, gaminti kaip galima švaresnę energiją. Kviečiu kolegas paremti antrąjį pakeitimą, kad komisija, komisija pradėtų iniciatyvą apie energijos taupimą esamose pastatuose. Ačiū, toliau ponas Rosi. Ačiū pirmininkė. Energijos vartojimo veiksmingumas yra e, stebuklingi žodžiai ekonomikos ateičiai, tačiau reikia e, reikalauti, kad valstybės narės didintų tą efektyvumą, kad žmonės, kurie taupo energiją, susilauktų paramos. Energijos efektyvumo didinimas reiškia, kad padėtume aplinkai, taupytume išteklius. Tačiau tuos e, dalykus reikia susijęti su Europos politika skirta bendrai Europos energijos rinkai. Privalomi tikslai e, reikš bereikalingas išlaidas, mums reikia patraukti savo pusę piliečius, institucijas, kad jie taupytų ir e, taip pat pagerintų savo gyvenimo kokybę. Ačiū pirmininkė. Mūsų nuomonė visa klimato kaitos problema nėra susijusi su žmonių veikla. Ir visa tai kenkia mūsų bendram požiūriui, kai mes užsipalome tuos, ters, tuos kas ke, a, kelia klimato kaitą. Energetijos efektyvumas, aišku, yra svarbu nes 40 procentų energijos yra tiesiog išvaistoma e, pastatuose. Turėtume skatinti naujų pastatų statybą ir esamų pastatų atnaujinimą, tačiau tuo pat metu reikia mažinti energijos vartojimą e, automobiliuose, panaudojant hybridinę e, ekologišką technologiją. Esu įstikinęs, kad galime pasiekti pažangos šioje srityje. Toliau, ponė Basesku. Ačiū pirmininkė. Gerbiamas komisarė, norėčiau pabrėžti tai, kad Labai svarbu e, taupyti energiją, nes tai duoda rimtos ekonominės naudos. Ir turime taip pat nepamiršti socialinės naudos naujų darbo vietų sukūrimo iki 2020 metų. Aš e, manau, kad naujų technologijų kūrimas, tvarių technologijų e, ar tvarios energijos gamybos kūrimas yra būtinas dalykas ir energetinės įmonės turi likti konkurencingos. Aš esu už tai, kad reiktų pasiekti sustarimo dėl bendros metodikos, kaip galima būtų įvertinti nacionalinius efektyvus energijos vartojimo tikslus ir už tai, kad reiktų prižiūrėti, kaip daroma pažanga šioje srityje. Aš e, E, džiaugiuosi, kad komisija siekia bendro energetinio tinklo. Reiktų e, komisijai parengti pasiūlymus, kaip galima būtų suderinti ir paspartinti infrastruktūros e, projektų patvirtinimo pro, procesas, procesus. Ačiū. Ačiū, ponė Stailer. Vieną minutę. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkoju, ponui Bensen, už tai, e, kad jūs e, kalbėdamas pradžioje kalbėjote ir apie statybų pramonę. Norėčiau atkreipti dėmesį, kad e, sausio mėnesį bus kalbama apie mano pranešimą dėl statybų. Porą minčių. Ponas Vovoda minėjo, kad yra labai svarbios valdžios, vietos valdžios institucijos. Labai svarbus šitas klausimas. Junkinė karalystėje biudžetas yra mažinamas savivaldybėms ir mes turime tai savo diskusijose atspindėti. Uh, Aš taip pat norėčiau užduoti klausimą komisijoje. Pranešime kalbama apie um, um, skaitiklių svarbą. Ir svarbu, kad jie turėtų uh, iki 2020 metų bendras funkcijas. Ir ar mums pavyks tai pasiekti? Uh, taip pat norėčiau pridurti, kad uh, E, energetinio skurdo e, klausimas taip pat yra labai svarbus ir mes visi turime tai pabrėžti šiame, e, šiame parlamente. Labai ačiū. Tuo baigiame diskusiją, prašau žodžio, daugiau ne, nematau norinčių pasisakyti ir dabar norėčiau perduoti žodį komisarui. Komisaras Oettingeris. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren Abgeordnete! Ich will erstens dem pirmininkė, ponios ir ponai. Ponas Svoboda sako, kad gyvendinimas vyks vietos ir regioninių lygmenių. Taip, tai tiesa. Valstybėse narėse mes turime daug geros patirties. Vienas euras išleistas iš viešųjų fondų gali paskaldinti 67 eurus iš privačių investuotojų. Turime peržiūrėti regioninės programas, kad būtų galima jomis pasinaudoti šioje srityje. Nesu e, tikras, ar savivaldybės gali tiesiogiai kreiptis į komisiją, galbūt regioninius fondus būtų galima plačiau panaudoti ir galbūt jie būtų labiau prieinami E, e, viešųjų pastatų atnaujinimui. Ir mes apžvelgsime šį klausimą, galvodami apie kitą finansavimo laikotarpį. Kalbant apie palūkanų normą, ar mes norime pasiūlyti žemesnę palūkanų normą paskoloms, kurios bus panaudojamos pastatų atnaujinimui, ar tai, būtų, ar tai reikėtų daryti per valstybinius bankus? Energijos vartojimo efektyvumas, žinoma, padės taupyti pinigus, bet tai nepasieksime iš karto, mums reikia pasižiūrėti visos Europos perspektyvas. Ir tuomet mes galėsime įvertinti, kad yra poreikis atnaujinti pastatus, pagerinti jų izolaciją, elektros prietaisų naudojimą ir galėtumėm optimizuoti nuo kiekvieno pastato energijos e, naudoj, naudingumą. Mums reikia investicijų ateinantiems dešimčiai metų tam, kad per ateinančius 40 metų mūsų sąskaitos už energiją sumažėtų ir tokiu būdu mes galėtumėm susigražinti investicijas. Kitaip tariant, tai yra tam, tikras, tam tikra sudar, sutartis sudaryta vienai kartai į priekį. Mano karta patiria tas problemas, tačiau mes turime galimybę investuoti į ateitį, kad mes ir mūsų vaikai ateinančiais dešimtmečiais galėtų naudotis mažesnėmis energijos sąskaitomis. Taigi mes turėtumėm būti pasirengę tai daryti. Aš pasikliaunu jumis ir mums reikia nusityti naujus prioritus, prioritetus planuojant biudžetą. Energijos vartojimo efektyvumas turėtų būti Europos biudžeto prioritetas. Tačiau ir turite tuomet pritarti, kad kitus klausimus mes pastumtumėm toliau ir jiems teiktumėm mažesnę svarbą. Taigi būtina tinkamai nustatyti prioritetus ir paskirstyti lėšas. Dėl to, kalbant apie biudžetą, šios klausimus turime labai detaliai apsvarstyti. Kitas dalykas. Du kolegos, du e, parlamentarai minėjo, kad principai yra labai aiškus. Tačiau, mano manimu, jie nėra visiškai aiškus. Čia turiu priešai save tarybos išvadas, visai neseniai pateiktas šių metų kovo mėnesį. 20 procentų padidėjimas energijos vartojimo efektyvume. Toks yra e, skaičius ir tai nėra nuseklu. Galima tą procentą didinti iki 60 arba 80 procentų. Tačiau panašu, kad vėliau taryba šiek tiek sumažino savo tikslus. Pažiūrėkime į kitas išvadas Ten yra kalbama apie energijos suvartojimo prognozes 2010 metais ir energijos vartojimo sumažinimą. Čia yra pateikti tyrimų rezultatai ir galiu jais pasiremti. Yra trys pateikiamos galimybės ir galite matyti, kad čia iškyla labai rimtų problemų. Energijos suvartojimas Italijoje 2000 2020 metais yra iškeltas tikslas, kuris yra didesnis, tarsi padidėja tas, ta prognozė. Ir čia mes matome tam tikrą nesutapimą. 4,6 milijonai tonų Luksemburgų yra prognozuojami. Kuo? Javenė. Ir tuomet prognozija yra 4,5. Portugalija 23,8, o prognozuojama 30, iki 30, o toliau prognozija ir sumažinama iki 24. Taigi turime kalbėti apie tas prognozijas. Tai yra labai svarbus klausimas. Ir turime svarstyti šį klausimą kiekvienai šaliai, kiekvienai valstybei nariai atskirai. Daugelis žmonių kalbėjo apie tikslų privalomą pobūdį. Esu optimistas, tačiau kartu esu ir realistas. Jeigu nustatysime privalomus tikslus kiekvienai valstybėje nariai ir mes komisijoje pateiksime tokį pasiūlymą, tuomet valstybės narės gali to nepasiekti, tam nepritars piliečiai ir mes liksime be nieko. Dėl, dėl to reikia dviejų etapų požiūrio. Ir čia turėtų įsijungti visa ES, tai yra realistiškesnis požiūris. Aš siūlau valstybėms narėms parengti veiksmų planus, nacionalinius veiksmų planus energijos vartojimo efektyvumo. 20 procentų tikslas visiems yra taikomas ir jeigu per dviejus metus pamatysime, kad nėra tinkamos, pakankamos pažangos, tuomet galėtumėm tik, ta, tik tai tuomet galėtumėm nustatyti privalomus tikslus. Ir tame etame manau, kad valstybės narės jau nebesipriešintų tokiam pasiūlymui. Žinau, kad jų, ir jūs žinote, kad jūsų vyriausybės linkusios taip veikti ir galbūt tai būtų geriausias būdas, kaip pasiekti šitą bendrą jungtinį visos Europos tikslą. Nesvarbu, ar tikslai privalomi ar laisvanoriški, yra būtina parengti nacionalinius veiksmų planus. Jie yra būtini. ir galime įvertinti tos planus ir jeigu mums tie planai nepriimtini, mes galime juos atmesti. Kol kas tiek pasakysiu. E, tikiuosi ateityje sugrįžti į parlamentą ir pateikti konkretų pasiūlymą ir toliau tęsti mūsų diskusijas. Ačiū komisijos nariui. Ir šiuo vėliu laiku aš suteiksiu žodį pranešėjui, ponui Bent, Bentui Benstinui. Žodis jums. Tak, herr Forman herr kommissær, ærede medlemmer, tak for en god debat. Ačiū pirmininkė, komisijos nariai, ponios ir ponai. Noriu padėkoti visiems dalyvavusiems aktyvioje diskusijoje. Jeigu piliečiai būtų pasiklausę šios diskusijos, galbūt jiems būtų susidaręs įspūdis, kad mūsų nuomonės smarkiai skiriasi. Tačiau aš manau, kad mes dėl kai kurių klausimų iš tiesų sutarėme. Mano nuomonė, didžioji diskusijos dalis buvo skirta privalomiems e, tikslams. Aš norėčiau pasisakyti už tai, kad būtų užtikrinta, jog dabartiniai teisės aktai būtų įgyvendinti veiksmingai ir kad e, jų įgyvendinimas būtų stebimas. Turime būti aktyvus, kai kalbame apie geresnių pastatų politiką ar transporto politiką. Labai svarbu, kad visos energetikos priemonės būtų ateityje tinkamai finansuojamos. Taigi, aišku, dar reikia daug ką nuveikti, daug ką galima pagerinti įvairiose srityse. Nenoriu kartoti, ką sakė ponas Karinšas iš Estijos, sako šnekalbėtojas. Europa sumoka trečiosios šalims e, didžiulės sumas pinigų už energijos šaltinius. Kaip jis sakė, tuos pinigus būtų galima daug geriau panaudoti Europoje. Be to, Europa turėtų siekti tapti lyderę šioje srityje, o tai reikštų nemenkas investicijas. Tačiau tokios investicijos, kita vertus, kurtų darbo vietas. Naujos bendrovės su uh, geros kokybės darbo vietomis suteikia nemenkų pranašumų. Taigi dar kartą dėkoju visiems už šią diskusiją. Noriu padėkoti komisijos nariui, atitinkamoms komisijos tarnyboms. Taip pat dėkoju savo frakcijai ir visiems, kas padėjo man renkti šį pranešimą. Ypač noriu padėkoti šešėliniams pranešėjams už puikų bendradarbiavimą. Manau, kad svarbiausia užduotis yra užtikrinti, kad Europos parlamentas pasiūstų labai aišku signalą komisijai dėl to, kokią kryptimį mes norime matyti judant energetikos politiką. Ačiū ponia Bensnai, ačiū kolegos, ačiū komisijos nariui. Diskusija baigta, balsuojama bus rytoj 12.30. Toliau.